La séance est ouverte. E, darbą tęsėme, gerbiami kolegos. Norėčiau paprašyti jūsų laikytis tylos. Pradedame darbą po pietų. Siūlyčiau iškart pereiti prie šešto ir septintojo punktų. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl e, dėrybų susijusių su kitų metų biudžetu. Šiais metais pradėjome e, šiek tiek e, vėluodami renkti biudžetą, nes reikėjo siekti kompromiso dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metų, o 14 ir bus pirmieji metai e, šios jau dir darbo pagal šią programą. Komisijos narys Levandovskis maždaug prieš dvi savaitės buvo atėjęs pas mus pristatyti naujausių susitarimų. Mes susitarėme su e, Lietuva pirmininkaujančia atsižvelgti į šį pavėlavimą, toliau dirbant ir pirmą trišalį sutikimą surenkti e, maždaug rugsėjo 2-3. Koordinatorių posėdis, ką tik vykęs, patvirtino tekstą, e, kuris patvirtina politinės gairės mūsų pranešėjos įgaliojimuose, Ann Jensen tai yra, kuri e, dalyvaus šiame trišalėme susitikime ir norėčiau pasiūlyti dabar e, Anai, e, kad trumpai pristatytų patį, Monika Hokmaier dėl kitų institucijų atsakinga, ji taip pat ir aišku, jau kas nors kitas iš jūsų pasakyti, tai prašom dabar, An, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Parengėme rekomendacijos projektą e, trišaliam susitikimui dėl kitų metų biudžeto projekto. E, vasara, kaip jau įprasta, buvo nebus svarstama šis klausimas, nes buvo pateiktas projektas gana vėlai, o pratesime darbą rugsėjo pradžioje. Ši rekomendacija yra susijusi dėl komisijos pasiūlymo ir tarybos e, pozicijos, kurios kol kas nežinome. Rūpiučio pabaigoje jau gausime e, dokumentą, kuris įvertins e, komisijos svarstymus. Ir tai nebus padaryta Liepos mėnesį. Rekomendacijas mes parengėme ir jų, parengėme ir jų projektas e, kalba apie, dabartį, apie situaciją dabartinę, apie naująją daugiametę finansavimo programą, kur yra e, griežtesnė. Kalbame ir apie e, mokėjimus, tai yra nuolatinis mūsų rūpestis ir padėti su mokėjimais. Iki šiol tai buvo svarbu ir tai išliks aktualių darybų klausimų. E, gavę iš komisijos pasiūlymo matome, kad kitų metų biudžetas bus mažesnis lyginant su šiais metais. 6 e, procentais e, įsipareigojams mokėjams ir 0,1, 5,8 procento E, įsipareigo, o e, kitas e, sumažėjimas 5,8 procentai yra įsipareigojams mokėjimams. Asignavimams mokėjimams, atsiprašau. Moksliniams tyrimams kosme Erasmus programos E, yra tokios, kaip matome, tai yra su augimu susijusios sritys. Galbūt nebus pradžioje skiriama tiek lėšų, kiek mes būtume norėję. Dėl pirmos B kategorijos tai yra jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri yra svarbi. Ir ten numatytas iš ankstinis lėšų skirimas programai dviejiems metams, paskui tikriausiai reikės kovoti dėl tolesnio finansavimo, e, pasitelkiant, gal bus galima finansuoti šią priemonę e, socialinį fondą, bet e, kitos programos gali tekti mažinti finansavimą 14 metais ir mes turime pasižiūrėti, ką galime nukelti vėlesniam laikotarpiui ir lėšas vėliau naudojant. Dėl saugumo ir pilietybės manau, kad didelį susirūpinimą kelia tai, kad dėl pilietybės programų yra sumažinta gana stipriai finansavimas 25-20 procentų e, piliečiai e, ir teisės, piliečių Europa toms programoms, užsienio reikalų politika, ketvirta kategorija. Taip pat matome sumažinimą. prioritetinėse sityse, kaip plėtros politika, kaiminystės politika, taip pat ONRA asignavimai e, Palestinai yra mažesni negu kad yra poreikis. Tai taip pat kelia mums surūpinimą. Dėl administracinių išlaidų. E, žinome, kad teismas turi priimti sprendimą ir nežinome, ar taryba pralaimės mūsų iškeltą bylą ar ne. Tai yra byla dėl atlyginimų reglamento. Ir tai yra su atlyginimų tvarkymu ir jeigu priims teismas palankumų sprendimą, tai gali tekti apmokėti, sumokėti tos pinigus 14 metais ir tai reikės numatyti biudžete dėl agentūrų. Šį ryt buvo atėję agentūrų atstovai, jie paaiškino, kokia yra situacija. E, mes išgirdome gana nemalonių dalykų apie tai, kaip komisija sprendžia mažinimų klausimą administracinių ir kaip tai atsiliepia agentūroms. Ir kaip bandoma e, mažinti e, asignavimus kai kurioms agentūroms, kad būtų galima e, didinti agentūrų skaičių. Ir kai kurios agentūros dėl to paprasčiausiai negalės atlikti savo užduočių. Mes turime pasižiūrėti labai išsamei šios klausimus. Ir, aišku, specializuoti komitetai pasižiūrėsi savo darbo sritis ir parengs nuomonės. Mes iš daugelio e, specializuotų komitetų jau esame gavę išvadas nuomonės apie tai, kaip jie vertina skirtingas politikos sritis. E, paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra toks. Bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai. Tai jau yra keturių metų bendrasis biudžetas, e, parengėmėjai veiksmai, kaip sakiau, bandomieji projektai, jų pristatymas. Egzistuoja procedūra, e, kur pateikiamos mintys komisijai, pasiūlymai ir tada vertinama, ar tie pasiūlymai yra e, įgyvendinami. 162 bandomiai projektai ir parengėmiai veiksmai yra jau pateikti, pristatyti komisijai. 132 yra nauji pasiūlymai iš jų. Ir 30 yra jau dabar įgyvendinami projektai. Bendras sąrašas tokių projektų iš vis tai yra 224,5 milijono. 15,15 milijonų. 50 milijonų yra parengiamiesiems veiksmams numatyta ir 40 milijonų bandomiesiems projektams. Komisija yra prirašiusi raidės 28 e, projektams skirtas A kategorija, 27 B kategorija suteikta. E, reiškia galbūt, tai reiškia galbūt jie bus įgyveninti, bet reikia kai ką pakoreguoti. Ir dėl kitų komisija mano, kad jau dabartinėse programuose uh, E, jie įsi, tarsi įsipaišo tas programas arba nebūtų naudinga juos įgyvendinti. Reikėtų, kad e, sąrašas būtų visiems išplatintas, kad visi pamatytų kokią situaciją ir ta informacija bus mums svarbi. Kai apsispręsime, kuriuos bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus paremti, o kurių nereikėtų paremti. Be bendrosios sumos, kurią bus galima naudoti, e, tie, toms dviems kategorijoms kyla viršutinių ribų problemos pagal skirtingas kategorijas. Tai taip pat gali reikšti, kad mm, yra tam tikros ribos tam, ką galime padaryti ir bandysime įspręsti neįmanomą problemą, patenkinti kaip galima daugiau paraiškų norų ir uh, turime pabandyti uh, pasižiūrėti, kaip įgyvendinti naudingus projektus, kurie užtikrintų gerą rezultatą. E, būtent toks yra mūsų rekomendacijos e, projektas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Aš pasakysiu, kad susitikome su atskirais komitetais po to, kai biudžetą pristatė ponas Levandovskis ir kyla daug neiškumų, kadangi nauja struktūra reiškia, jog sumos, kurias turėsime, bus mažesnės ir kai kurie projektai, pavyzdžiui, mokslo tyrimų srityje, kur programa e, programai būtų gal 13 procentų sumažimas, paskui bus šiek tiek daugiau, E, lėšų skiriama, bet keista, kai kalbame apie augimą ir poreikį užtikrinti augimą, e, kad bus lėšos mažinamos šiai sričiai moksliniams tyrimams ir plėtrai. Bet sustikimas su komitetais buvo e, naudingas, mes išsakėme savo nepasitenkinimą. Aišku, aš nemanau, kad darybos bus lengvos. Ačiū, An. Monika. Ačiū pirmininkė. Tikrai e, šipsojausi klausydamasi ponios Jensin komentaro apie tai, kad darybos bus sunkios. Man atrodo, kad darybos dėl daugiametės finansinės programos dar paliko savo pėtsakus. Taigi, dėl kitų institucijų ir Europos parlamento biudžeto kalbėsiu trumpai, kaip jau buvo uh, kalbėta ankstesnėme posėdyje. Nebuvo anksčiau dar pakeitimų dėl pareigūnų nuostatų, taip pat dar anksčiau nebuvo ir pakeitimų dėl daugiametės finansinės programos. Dabar jau yra sprendimas ir iš tikrųjų dviems metams atidėtas e, atlyginimų indeksavimas iki 2014 metų. Ir dėl to mūsų biudžetas e, sumažėjo 0,82 procentais. Tai reiškia, kad tikrai pastebimas sumažėjimas. Jeigu pasilgtumėm taip pat kaip per praėjusios savaitės ar mėnesius, tai pasakysiu štai, kad dabar e, kadencija artėja prie pabaigos ir aišku, kadencijos pabaiga turi savų pasiekmių. Ir uh, Dėl to jau galima sakyti ne apie 2,2 procentą, bet 2,15 procentą. Toks yra padidėjimas. Tikrai kadencijos pabaiga kainuoja. Dėl Kroatijos yra padidėjimas 0,76 procento. Jeigu viską susumuotumėm ir dar turėtumėm omeny, tai tuomet būtų bendras pakilimas 2,47 procento. Jeigu kadencijos pabaigo, pabaigoje atmestumėm Kroatiją, tai turėtumėm tokį dydį kaip minus 0,44 procento. Taigi matome gana didelį sumažėjimą, ypač dar turint omeny ir infliaciją. Dar viena kita korekcija, kurią norėčiau atkreipti dėmesį. Dar prieš pirmą klausimą ir prieš pirmą biudžeto komiteto posėdį, ko gero e, dėrybų su regionų komitetu metu ir ECOSOC e, dar turėtų būti tam tikrų korekcijų. Įdomu būtų sužinoti, e, ką pasakys kiti du komitetai. Na ir abu šie komitetai nesispindės biudžete, bet Mes turime palūkėti dialogo, pokalbių. Na ir pasižiūrėsime, kokia bus Europos parlamento pozicija. Tuomet vėliau mes galėsime rugsėjo mėnesį pateikti konkrečius skaičius, galtinius skaičius. Bet nebus didėjimo 3,29 procento bus didėjimas 2,47 procento. Kitose institucijose padėtis štai kokia. Europos teisingumo teismas. Padidėjimas 0,2 procento. Su taryba buvo sustarta dėl tam tikrų pareigūnų mainų. Toliau. Europos audito rūmai. Padidėjimas minus 3,2 procento. dėl įvairių faktorių. Toliau ekosok. Padidėjimas 0,7 procento, regionų komitetas padidėjimas 2,2 procento, Europos ombudsmenas didesnis padidėjimas 3,8 procento. Na, o Europos domenų apsaugos pareigūnas Čia yra padidėjimas 10,1 procento. Aš apie tai jau kalbėjausi. Be abejo, Europos domenų apsaugos pareigūno biudžetas yra mažas. Ir dėl šios priežasties e, kai kurias korekcijas negalima atlikti per vieną naktį. Jos turėtų būti atliktos per ateinančius dviejus, trejus metus. Europos išorės veiksmų tarnybą. Šiuo atveju padidėjimas yra 3,2 procento ir reikia pažymėti, kad ši tarnyba yra įsipareigojus imtis įvairių saugumo priemonių ir taip pat šiai tarnybai teks uh, mokėti daugiau už nuomą. Praėjusiais metais už nuomą reikėjo mokėti tik 3 mėnesius, šiais metais už visus 12 mėnesių, tai reiškia, kad daug, daugiau kaštų bus, bet jų neįmanoma išvengti, nes nuomą juk reikia mokėti. Taigi taip labai trumpai galėčiau pristatyti duomenis ir e, skaičius susijusius su kitomis institucijomis. Šiuo metu kol kas dar nėra jokių didesnių problemų. Taigi kaip ir nėra dėl ko pykti su komisija. Monika Eider. Ačiū Monika Eider. Ačiū pirmininkė. Prieš komentuodama plačiau norėčiau padėkoti poniai Jensen už atliktą darbą, rengiant įgaliojimus trilogo posėdžiams. Ir tai, kaip kitoms frakcijoms ji palengvino galimybę dalyvauti ir prisidėti. Dėl paties pačių įgaliojimų mandato mes pritarėme formuluotėms. Tačiau čia šitoje procedūroje turime daug nežinomųjų. Panašu, kad laikui bėgant tų nežinomųjų atsiranda vis daugiau, nors yra preliminarus susitarimas dėl finansinio pagrindo. Uh, turime komisijos biudžeto projekto pasiūlymą. Tačiau panašu, kad daug kas keisis, e, derinant su daugiametė finansinė programa mūsų metinėme biudžete. Ir panašu, kad komisija dirba tuo klausimu, bet galbūt galima būtų plačiau pakomentuoti, kada jie siūlys e, tą taisomai raštą ir būtent kaip tie pokyčiai, kurie išplauks iš daugiametės finansinės programos, uh, paveiks biudžetą. Jaunimo garantiją reikia paminėti ir jos finansavimą, lėšas iš kitų metų, kurios bus iš anksto skiriamos 14 metų biudžete. Taip pat tai turės įtakos ir apkarpimams kitur, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės atveju. Tai bus ir bus paveiktos ir kitos programos, tai kada gausime tą taisymą į raštą. Ir taip pat man neramu, kaip toliau teks dirbti. Mūsų darbas turi būti grindžiamas tarybos svarstymo rezultatų, bet jeigu nėra taisomojo rašto, galutinio komisijos pasiūlymo, nelabai aišku, kaip dirbti mums komitetui. Ir kaip dabar perėsime prie tų taisimų. Dabar dėl tam tikrų programų vėlesnio finansavimo kokią įtaką tai turės toms programoms. Jeigu pažvelgtumėme į infrastruktūros tinklų priemonę, kuri labiausiai nukentėjo, matome, kad yra lėšos iš pirmų dviejų metų ir čia skirimas bus jau per vėlus. Ir yra pranešėjų, kurie tikrai gali patvirtinti tuos būkštavimus. Taigi labai svarbu išsiaiškinti, kaip tai įtakos programų pradžią ir kitų programų įgyvendinimą. Kalbėjome šį, šį rytą jau ir apie agentūras ir koordinatorių posėdėje apie tai kalbėjomės. Iš tiesų yra problemų dėl agentūrų, nes, kaip žinome, daugelis agentų, daugelio agentūrų įgaliojimai buvo pratesti, o biudžetas sumažintas ir dėl to kyla problemų. Ir jeigu mano informacija yra teisinga, taryba labai spaudžia agentūras ir agentūrų biudžetas ypatingai yra sumažintas. Taigi, aišku, reikia sur, sur, sulaukti tarybos e, svars. Ir bus įmanoma siūlyti pakeitimus, tą darys ir kiti komitetai ir tada galiausiai teks priimti sprendimą. Sprendimas, matyti, ne, nebus e, visus tenkinantis. Ir, aišku, mes nenorime būti kokiais tai įpykusiais policininkais, tačiau kiekvienas euras, kuris bus skiriamas parengiamiesiems veiksmams ar bandomiesiems projektams. Tie pinigai skiriami su tam tikra marža, dėl kurios buvo nuspręsta. Tarkim, finansuojant jaunimo garantijas ar kitas programas. Taigi, tos maržos bus naudojamos jaunimo programoms, jaunimo garantijoms ir dabar sunku rinktis, kam čia skirti tą finansavimą, kaip tuos prioritetus nustatyti. Taigi iš tiesų darbas bus labai sudėtingas ir galiausiai paskutinis klausimas, kurį norėčiau skirti komisijai. Tas projektas, kurį pristatome, maža yra 2 milijonai eurų, tai faktiškai tos mažos beveik nėra. Nėra numatytas rezervas nenumatytoms situacijoms, nenumatytiems atvejams. Uh, Taigi nėra lėšų padengti įsipareigojimams, kurie perkeliami iš 13-14 metus. Ir nėra maržų, kurių e, pagalba būtų galima priderinti, suderinti ketvirtąją, penktąją kategoriją. Ir kaip reiks išmokėti atlyginimus, e, jeigu atlyginimų indeksavimo sumas, jeigu bus priimtas palankus sprendimas teisme. Galbūt galime parengti kažkokią tai maržą, mažinant mokėjimus, bet čia komisija pateikė tuos paskaičiavimus ir man visiškai neaišku, kaip mes išspręsime gausybę tų susiklošiusių problemų. Dominik Reikė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš nenorėčiau kartoti to, ką sakė Eida. Aš visiškai jai pritariu, norėčiau padėkoti Anai Jensen už tai, kaip ji per šį bendro sprendimo prieimimo procedūros uh, procedūros procesą, e, parengė įgaliojimus dėryboms, e, iš tiesų jį su visais puikiai bendratarbiavo. Norėčiau jai už tai padėkoti ir tokią labai nedidelę mikroskopinę pastabą norėčiau užsakyti. Pirmasis dalykas, kurį reikia akcentuoti, nėra maržos. Ir kaip sakė Eider, nėra jokių galimybių, galimybių nu, finansuoti nenumatytas situacijas ir galiausiai nėra net įmanoma pakoreguoti biudžetą. Nes bus labai sunku keisti kažką tos eilutėse. Ir galiausiai tai yra biudžetas, kuris yra smarkiai sumažintas. Ir nauji veiksmai sudaro maždaug 10 procentų biudžeto visų asignavimų. Tai yra nesumokėtų sumų biudžetas faktiškai. Biudžetas skiriamas ne, turės būti skirtas nesumokėtoms sumoms, o, o, kai, o ką kalbėti apie naujus veiksmus, kurio, kurios reiks finansuoti. Ir trečioji pastaba, kurią norėčiau užsakyti. Tam tikri tarybos politiniai veiksmai čia yra įdomus. nes tarsi bandoma čia žaisti su tuo iš ankstiniu lėšų skirimu ir vėlesniu lėšų skirimu. Taigi mano klausimas komisijai yra štai koks. Kai turėsime daugiametę finansinę programą ir dabar jau ji ryškėja, žinoma. Taigi, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės atveju, kaip tas vėlesnis lėšų skirimas vyks. Nes, kaip suprantu, yra numatytas iš anksnis lėšų skirimas ir numatyta galimybė lėšą skirti vėliau. Tačiau ne viskas suderinta su pačia programos įgyvenimo trukme. Taigi kaip tuomet reiks elgtis, nes iš tiesų likus po kelių metų, kai jau parlamentas patvirtins daugiametę finansinę programą, kaip reiks elgtis toliau su lėšų skirimu, nes aš kai matau tą iš ankstinį lėšų skirimą ar vėlesnį e, lėšų skirimą, man kyla daug klausimų dėl to. Na ir mes 14 metais turėsime finansuoti dengti tuos įsipareigojimus, kurie nebuvo finansuoti. Taigi tikrai naujiems veiksmams lėšų sumažės ir dėl to iškyla labai daug sunkumų ir aišku, dėrėtis bus irgi labai nelengva. Ir vienas dalykas, į kurį reikia, turime atsižvelgti, yra tai, kad iš ankstinis lėšų skirimas ir vėlesnis lėšų skirimas infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje reiškia ir turės būti suderinta tas lėšų skirimas su daugiametė finansinė programa. Ir turime suprasti, kad tikimės, kad biudžeto, biudžetui bus numaty, biudžetas bus dinamiškesnis ir, aišku, to reiks siekti dėrybų metu ir reiks tikrai labai sumenkinti tam tikrų politikos ryčių finansavimą, kas mūsų visiškai netenkina, nes kalbame apie galimybę ir būtinybę atgaivinti augimą Europoje. Ir galiausiai, jeigu tikrai nebus įmanoma finansuoti įvairių politikos ryčių, nieko gero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 Labai ačiū, aš galiu pakartoti visą tai, kas jau buvo sakyta šiandien, kai vyko susitikimas su agentūrų atstovais, bet dabar tiesiog pasakysiu štai ką. Tai, ką komisija siūlo savo biudžeto projekte, mums netinka taškas. Tokia būtų pirmoji išvada. Mes visi žinome, kaip yra sudaromas agentūrų biudžetas. Yra tam tikra valdymo, valdyba, kuri sudaro daugiametį planą. Taip pat yra ir darbo programa kurią mes, kuriai mes turime pritarti, turime pasakyti, kad planas yra geras, tą turi padaryti ir komisija. Na ir tuomet, tuomet yra sudaromas biudžetas, nurodoma, kiek lėšų reikės. Na, o tada e, tas planas perdodamas įvairiems generaliniams direktoratams, galų gale viskas patenka į generalinį e, biudžeto direktoratą ir šis direktoratas apkarpa biudžetą. E, Štai taip atsitinka su mūsų pasiūlymais, apie tai kalbėjau ir šiandien ryte. Vis dėlto dar nepriartėjome prie pabaigos. Mes e, žinome, kaip viskas vyksta, jau turime patirties ir jau dabar žinome, kad taryba dar labiau apkarpys tas menkas lėšas, kurias turi agentūros. Na ir koordinatorių posėdėje. Mes išsakėme savo e, nuomonę dėl agentūrų veiklos išplėtimo. Čia kol kas dabar konkrečiai kalbu apie uh, jūrų saugos agentūrą. Na ir kol kas jokio sprendimo nesimato. Taip jau yra. Sprendimo nėra. Dar kartą galiu pakartoti dėl Europos jūrų saugos agentūros. Šiai agentūrai nepakaks 6,5 milijono eurų. Tai visiška supnaprotystė galvoti, kad to pakaks. Transporto komitetas pagal pranešėjo pasiūlymą teigia, kad reikia E, dar papildomų ne 6,5 milijono euro, bet 32,5 milijono euro. Ir vis tiek to nepakaktų. Ir vis tiek viskas atrodo nerealistiška. Tačiau, ko gero, viena, vienintelė galimybė yra štai kokia. Mes turime pasakyti, yra tiek ir tiek pinigų, komisija sako, kad daugiau nėra, uh, taryba dar viską šiek tiek sumažina ir tuomet mums nelieka nieko kito, kaip tik pasakyti, kad tuomet agentūra turėtų nevykdyti tokios, tokios ir tokios užduoties. Kitaip neįmanoma, reikia kalbėti aiškiai. Juk negalime agentūroms priskirti vis daugiau užduočių, nes be abejo jos visos yra labai svarbios. Na, o paskui galų gale Mes negalime uh, nemokėti už tų užduočių vykdymą. Taškas. Panašu, kad uh, tai supranta tik Europos parlamentas, kitos institucijos ne, tarybos darbo grupės apie tai net nekalbame. Na ir dar viena pastaba, ją jau, jau minėjo Dominik Rikė. Štai kokia ta pastaba. Kada gausim tą taisomą į laišką. Komisija apie tai net nekalba. Juk jau yra susitarimas dėl daugiametės finansinės programos ir pasiūlymas dėl biudžeto nėra geras. Reikia taisomojo rašto. Tačiau niekas apie tai nekalba. Liepos 1, 2 ar 3 dieną e, posėdžiavo tarybos biudžeto komitetas. Ir komisija, nustebusiai publikai, pirmą kartą papasakojo, e, kur lėšos bus perkeliamos, nukeliamos į ankstesnius metus. Pavyzdžiui, Horizontas 2020, Erasmas atveju ir CEF energija ir transportas. Nukirptos lėšos. Ir kur lėšos yra perkeliamos, nors mes E, reikalavome lėšų 14-15 metams, tai yra ITER ir Galilėjo. Bet kasgi tiki, kad mes tuos pinigus, kuriuos sutaupėme, kažkada pamatysime biudžeto eilutėse. Niekas to netiki. Tačiau tarybos atstovai pritariamai linksi galvomis. Jie yra tiesiog pareigūnai, neprisima jokios politinės atsakomybės, jokios. Tikrai labai dėl to gaila. Negalime toliau taip gyventi. Jeigu nėra jokios maržos, ir beje, ir taryba dar ir dėl to skundžiasi, taryba dar norėtų dėl mokėjimų asignavimams turėtų, turėti ir tam tikrą maržą. Taryba nori apkarpyti biudžetą tam, kad turėtų maržą mokėjimo asignavimams, bet kur yra lankstumo mechanizmas? Taigi, Man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai mes diskutuojame apie su biudžetu susijusius dalykus, tikrai nesugebu suprasti, e, kaip e, komisija šitaip elgėsi taryboje. Ačiū. E, Ačiū, Jūta, ponas Artogas. Tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad mano nuomonė labai skiriasi nuo ponios Haug. Norėčiau sureaguoti ir tai, ką sakė ponia Holmeier. Man kyla klausimas, ar ji e, įsivaizduoja, kad reikia skubiai, ar jis supranta, kad reikia skubiai darytis dėl agentūrų. E, vakar sutikau su agentūrų tinklo atstovais, jie sakė, kad e, apkarpimai valstybėse narėse yra būtini, reikia e, bet jie nesutinka su tuo, kad agentūroms finansavimas būtų mažinamas. Mes e, atstovame žmonėms, bent jau taip vadinasi mano pareigos žmonių atstovas olandiškai ir manau, kad yra neįtikėtina ir tiesiog žaidžiantis dalykas, kad agentūros e, elgtųsi taip. Aš manau, kad reikia taupyti e, agentūrų sąskaitą ir iš vis reikėtų jų atsikratyti. Ačiū, Paul Rubich. Ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad e, dabar susidurėme su rimtomis problemomis, apie kurias diskutuojame. Labai džiaugiuosi, kad e, šiandien ryte galėjome aptarti Erasmus jauniesiams verslininkams programą. Mes turime prisimti atsakomybę už užimtumą turime siekti pažangos šioje srityje. Tikrai labai didžiuojuosi tuo, kad šiandien mes vienbalsiai, tiksliau, kad visos frakcijos parlamente pripažino, kad Erasmus, Erasmus jauniems verslininkams projektas yra labai svarbus įgyvendinant 6 milijardų programą. Uh, Mums reikia dar 6 procentų, tai yra 50 milijonų. Man atrodo, kad formuojame naują kultūrą, kuriai pritarė ir socialiniai partneriai. Pirmiesiems metams yra numatyti 20 milijonų ir man atrodo, kad turime galimybę priversti visuomenę mumis patikėti. Nuolat vyksta diskusijos apie biudžeto mažinimą bet kažkaip tai e, pamirštama, kokios užduotis tenka ES, o būtent imtis veiksmų tose sritise, kur negali veikti valstybės narės. E, kalbant apie užimtumą, ES turi teikti paramą valstybėms narėms ir tai yra mūsų užduotis. Ačiū. Yeah. Alors, Labai ačiū. Galime išklausyti komisijo, komisijos generalinio direktorato vadovo, direktorato atsakingo už biudžetą. Mes E, galime paklausti jų, išklausyti nuomonę. Ir pasakysiu dar, kad e, susitarimas biuro taip pat Europos, su Europos komisijos e, pirmininku, taip pat Airijos ministrų pirmininku ir parlamento vadovu. Ir tame sustrėme yra tam tikras skaičius elementų, kurie turi pereiti į 2014-2015 metų biudžetą. E, tai papildomai yra e, prie dėl iš ankstinio e, lėšų skirimo taryba norėjo tam tikrų dalykų po vadovų tarybos sprendimo dėl jaunimo už iniciatyvos Sutarimas paskui buvo pasiektas dėl daugiametės finansinės programos ir e, tiems dviems metams taip pat bus iš anksto skirtos lėšos e, kartu ir e, Erasmus Plus ir Horizontoj 2020 ir Kosme programai. Kaip sakė kolegos, mes turime gauti taisomąjį raštą dėl 14 metų biudžeto projekto Ir dar kitas klausimas komisijai. Sprendimuose, apie kuriuos pranešė Europos vadovų, e, tarybos vadovas, e, kalbama apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, ir spaudos konferencijoje buvo pasakyta e, apie tai per, per spaudos konferenciją, paskui vėliau parlamentui, kalbama apie 8 milijardus visuose dokumentuose, visuose skelbimuose buvo kalbama apie 6 milijardus. Ir ar šiandieną turime tikslesnių žinių dėl to, iš kur atsiras tos lėšos. Ir dar kitas bendresnis klausimas, apie jį kalbėjo ir ponas Rike. Jis kalbėjo apie iš ankstinį lėšų skirimą, tam tikrų kreditų ankstesnį skirimą, bet tai reiškia, kad kitų kreditų arba uh, asignavimų išmokėjimas e, bus uh, uždėlstas, nukeltas į vėlesnį laikotarpį. Mes norėtume uh, suprasti, kaip atrodys viskas kokios bus lubos atsk, pagal atskiras kategorijas, kurias, kuriamis galėsime disponuoti. Taigi prašom generalinį direktorių mums paaiškinti kai ką. Ačiū pirmininkė, pabandysiu jums kai ką paaiškinti. Pirmiausiai, dėl biudžeto dydžio ir maržų nebuvimo. Tai yra mechaninis veiksmas, kuris atspindi padėtį e, dabartinę E, artėjant 2014 metams ir galvojant apie naują finansinę programą, e, komisijos narys Levantovskis pateikė skaičius ir aišku, kad mes turime galvoti apie padėtį, kur yra dar sumų, kurios, kurias reikia išmokėti. Ir taip pat bus pradamos programos e, pagal 14-20 metų daugiametę programą. Ir e, kaip žinia, laikotarpio pabaigoje yra, finansų yra mažiau, tą mes pastebėjome pagal dabartinę finansavimo programą. Ir e, galima sakyti, kad tai yra tarsi normalu, kad laikotarpio laiko pradžioje e, akcentuojama e, būs, bū, praeitų sąskaitų apmokėjimas. E, Tokia yra sistemos loika, tos sistemos, kurioje mes dirbame Europos Sąjungos lygmeniu. Ir e, galima sakyti, kad dėl gana puklaus e, turinio mokėjimo nebuvo nei matematiškai, nei kitaip įmanoma numatyti kitokią maržą, negu kad buvo e, mūsų pasiūlyta. Antras klausimas dėl uh, iš ankstinio lėšų skirti, skirimo ir uh, nukėlimo lėšų. Porą pastebėjimų. Pirmiausiai, uh, biudžeto projekte, kuris pateiktas jums, neatsispindi korekcijos, kurios padarytos uh, dėl programų, kurios buvo paminėtos kosme, Erasmus visiems, Horizontas 2020, yra e, korekcijos, kurios atsispindės e, rugsėjį parašytame e, laiške taisomajame. Ir atsakau dabar parlamento nariai, kurie apie tai klausė. Mes rugsėjai pateiksime tą taisomą įraštą ir ten bus aiškiau išdėstyta tai, E, kas bus skirta iš anksto, kas e, bus e, vėliau skirta pagal kategorijas AA ir atsiprašau vienas A ir vienas B. Ir taip pat įskaitant jaunimo žimtumo klausimus. Pagal kategoriją 1A, Kosme Erasmus visiems, Horizontas 2020 E, mes turime e, nepamiršti, kad e, bus lėšos pagal Europos infrastruktūros sujungimo tinklų priemonę energetikai. Tos sumos bus išmokėtos šiek tiek vėliau. Mes jau paaiškinome, kad tai leistų mums užtikrinti, kad optimaliai bus galima panaudoti e, asignavimus e, įsipareigojimams. Mes jau sakėme, kad pavyzdžiui energetikos srityje E, įgyvendinimas programų užtrunka ilgiau negu pradžioje numatyta, kaip pateikiami pasiūlymai, kaip paskirstyti sumas, kai profilis pradinis yra apibrėžiamas. Ir norint e, subalansuoti viską e, asignavimus įsipareigojimams, mes turime kaip galima geriau panaudoti juos E, pavyzdžiui, yra veiksmai MVI e, padėti kosme Erasmus visiems, tada bus e, numatytas tam tikros lėšas ir kitos vėliau bus skirtos energetikos sektoriui. Dėl kitų dalykų manau, kad atsakiau jūsų klausimus jau. Dar norėjau pasakyti, jog e, pirmasis taisomasis raštas bus parengtas dėl iš, iš ankstinio lėšų skirimo, frontloadingo, ir paskui, kaip įprastai, bus antras raštas dėl žemės ūkio, kaip žinia, komisija parengs jį e, kaip įprasta iki spalio vidurio. Būtent tą norėjau Jums pasakyti, atsakydamas į klausimus, kurie buvo man e, skirti. Ačiū. Dėkoju. Dėl 8 milijardų. 6 ar 8? Pirminkė, jeigu leisite, pamiršau atsakyti dar pono Rikė klausimą. E, paskui jūsų klausimą atsakysiu mes parengsime, mes rengėme pro, e, finansinio programavimo dokumentą, kuris yra susijęs su biudžeto elementais. Tame dokumente, kur jūs pamatysite, jūs pamatysite, kaip atrodo po perskirstimo asignavimai įsipareigojimams e, atlikus tą iš ankstinį lėšų skirimą ir vėlesnį numatant e, frontloading ir backloading. Dėl 6 ar 8 milijardų turiu pasakyti jums, kad tai ne komisijos tarnybos, kurios e, skaičiavo, skaičiai, kuriuos aš žinau, yra 6 milijardai. Mes kalbėjome apie tuos 6 milijardus e, su biudžeto institucijomis ir e, dėl jų susitarėme. O dabar, jeigu aš dabar pradėsiu spėlioti, tai galiu įsivaizduoti, kad um, tie, kas minėjo skaičius, du papildomi milijardai galbūt atitinka tai, kas susidarys iš bendrosios maržos, kuri yra numatyta ir kuri leis finansuoti tam tikras operacijas ant antroje laikotarpio pusėje, bet tai yra mano asmeninė interpretacija tų dviejų milijardų. Ačiū. Dėkuoju generaliniam sekretoriui sekretoriui, aš nežinau, ar jums reikėtų džiaugtis ar jaudintis dėl to, kad jūs taip pat kaip ir mes galvojate. Dabar E, mes e, turime e, palaukti ir pasižiūrėti, ar politikai minės tuos pačius skaičius. Dabar matome, kad vadovų taryboje, nuo vienos iš kitos tarybos, ar bus kalbama apie tas pačias sumas. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjai. Monika, suprantu, skuba ir ji dar turi mums papasakoti apie pastatų politiką. Dabar diskusijos dėl e, mandatų daryboms dėl kitų metų biudžeto baigiame. E, Persisime prie balsavimo ir pradėsime nuo 27 punkto pastatų politiką. Monika. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes tie pastatai nekelia problemų. Vienas pastatas yra sudėtingame regione Angoloje, tačiau išorės veiksmų tarnyba daro viską, kad būtų protingai išspręsta situacija. Mes patirsime papildomus 400 tūkstančių eurų per metus išlaidų. E, tai yra būtina, nes e, reikia e, pastate ir generatoriaus, Ir iš tikrųjų dabar pastatas kelia pavojų ir personalui. Taigi, išorės veiksmų tarnyba nekarta mus apie tai įspėjo, sakė, kad pavojus kelia e, kad pastatas kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui. Dabar buvo rastas naujas pastatas ir paaiškėjo, kad tas naujas pastatas uh, E, buvo pastatytas 1913 metais. Jis yra brangesnis, bet atitinka um, saugumo ir saugos reikalavimus. mes turėsime sumokėti apie 4,6 milijonus eurų, bet patirsime mažiau E, papildomų kaštų. E, reikės mažiau mokėti nuomos, pastato savininkas taip pat e, prisijama apie 1,1 milijono kaštų, nors šiaip tai, ko gero, įprastinė tvarka tai turėtų sumokėti Europos išorės veiksmų tarnyba. Na ir antra, pirmininkė, turiu teigiamos informacijos apie štai, ką mes daug diskutavome apie pastatą Luksemburgė. E Norėčiau padėkoti Europos teisingumo teismui už tai, kad jis anksčiau išsikrausto iš to pastato ir dabar e, parlamentas e, gali jau dėrėtis su nuomininkais, nes turime nebe vieną, o du pasiūlymus ir mes per metus galėsime sutaupyti 1,1 milijoną eurų prieš galutinai persikeldami į kat pastatą. Taigi mes iš viso galėsime sutaupyti apie 5 milijonus eurų. Tikrai tuo labai džiaugiuosi, galėsime sutaupyti lėšų biudžete. Taigi manau, kad apie tai nereikia teikti jokių notifikacijų. Mes, kadangi e, sutaupėme, tai to daryti nereikės. Tai reikėtų teikti notifikacijas tik tuo atveju, jeigu mums viskas kainuotų brangiau negu kad planuota. Dėkuoju pranešėjai pranešėjas siūlo nereikalauti nuomonės dėl išės veiksmų tarnybos įsteigimo Ruandoje. O geos, dėl geos pastato Luksemburgė mes džiaugiamės, kad buvo sutaupyta dėl šių didžiulių pastangų. Visi sutinka, puiku. Dėl šio klausimo balsuoti nereiks, bet reikia balsuoti dėl kitų klausimų. 21 punktas. Perspektyvinis politikos planavimas ir ilgalaikės tendencijos. James Ellis pranešimas. Pasiruoškite visi balsavimo sąrašus. Ir galbūt taip pat ir balsavimo kortelės. Voilà. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Pasiruošė visi jų balsavimo sąrašus. James Ellis pranešimas, antrasis pakeitimas. Pranešėjas yra už, kas už. Kas prieš? Trys. Kas susilaiko? Nieks nesusilaiko. Patvirtinta. Dabar gal tri, dėl trijų pakeitimų galime kar, balsuoti kartu dėl visų Ferreros. 3, 4, 5. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas už? ponė Sūsa, kas prieš, visi susilaikę, atmesti yra trys pakeitimai. Šeštasis, Gustafson Matera. Pranešėjas yra prieš, kas už. Kas prieš. Daugelis. Kas susilaiko, atmesta. Dabar A kompromisas. Čia įeina žodžiai including the wider research community both inside and outside the European Union ir taip toliau. Kas už, kas prieš? Trys. Susilaikė. Patvirtinta. Tai reiškia, kad dėl septintojo ir AFKO pirmojo nereikia balsuoti dabar jau. Dabar aštuntasis pakeitimas. Ir devintasis kalfino. Kartu gal balsuojam. Pranešėjas už, kas už. Ačiū, kas prieš susilaikė, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys yra Gustafsono Materos pakeitimas, pirmasis pranešėjas už kas už, kas prieš. Trys, kas susilaiko, patvirtinta. Regi komiteto nuomonė. ne, čia liktai nereikia balsuoti. Regi pirmasis, pranešėjas ne, ne už, kas už, kas prieš. Keturi. Ir pranešėjas, aišku, prieš. Susilaikę. Vienas susilaikė, patvirtinta. Regi 2, 3, 4, 5, čia kaip ir nereikia dėl jų balsuoti, nes jie nei tema yra. Šeštasis ir septintasis dėl jų kartu. Ne, negalima kartu. Regi šeši, pranešėjas prieš, kas už. Alda, kas prieš? Daugelis. Atmesta. Regi septintas. Kas už? Pranešėjas prieš. Kas prieš? 3, 4, 5, 6 kas susilaiko, patvirtinta. Regi 8 ir 9, gal dėl jų kartų pranešėjas už, kas už, kas prieš, 2, kas susilaiko, 1 susilaiko, patvirtinta. Afko. Ar mes domimės Afko reikalais? Taip, pirmasis ir antrasis kartu. Kas už? pranešėjas už. Kas prieš? 3. Susilaikė? Patvirtinta. Dabar didelis B, B kompromisas. Kas už? Kas prieš? 3. Kas susilaiko? Patvirtinta. Atsiranda naujas 5a punktas dėl to. AFKO trečiasis ir ketvirtasis, jie patenka į B kompromisą. AFKO penktasis iš dalies patenka į penktąjį naująjį punktą, tačiau galime balsuoti dėl papildomo teksto, kas už, kas prieš, du, kas susilaiko, patvirtina, patvirtinta, taigi priedas priimamas. Šeštasis AFKO pakeitimas. Čia irgi papildoma teksto dalis. Iš dalies jis patenka į kompromisą. Kas už? Kas prieš? Penki. Kas susilaiko? Ačiū. Patvirtinta. AFKO septintas. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Vienas susilaiko. Patvirtinta. AFKO A pakeitimas. Čia yra konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta irgi. Galtinis balsavimas kortelėmis, prašau, elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 27 jau balsavo. Stabdau mašiną. 23 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname Jamesą Elisą pasiekus puikaus rezultato. Dabar periname prie ko kolegės Kotinį, kolegos Kotinį pranešimo darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimas bendrijoje. Kągi, antras ir trečias pakeitimas, dėl jų gal kartu gal galime balsuoti. Puiku, kas už, kas prieš. Vienas, du, trys. Susilaikę. Niekas nesusilaiko. Patvirtinta. Dėl konstituojimų dalių, čia pirmasis yra pranešėjos pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Elektroniškai balsuojame dėl viso dokumento. Dvidešimt aštuoni dabar balsavo, bet neliktai dvidešimt septyni liktai balsuoja, dvidešimt aštuntas ten neatsibudo, nes nebalsuoja. Baigiamas balsavimas. 24 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname Žanliui Kotinį. Dabar Jutos pranešimai. Ne, nusprendėme atidėti, ar ne? Tik Europos jūrų saugumo agentūra. Taigi 23 yra atidėtas, bet galime balsuoti dėl Europolo. Teisės saugos bendradarbiavimo mokymo agentūra. Dėl jos galime balsuoti. Visi turi savo balsavimo sąrašus, tikiuosi. Čia šiek tiek viskas yra sudėtingiau. Net gan, gan sudėtinga, nes policija čia yra. Penktas pakeitimas. Vienuoliktas pakeitimas. Turėtume balsuoti kartu lyg ir dėl šių pakeitimų, tačiau reikia balsuoti dėl trijų dalių. Pirmoji dalis - bendras tekstas penktas ir vienuotas pakeitimai. Taip? Pranešė siūlo bendrą tekstą. Tekstą pirma dalis. Kas už? Prieš. Trys. Susilaikė. Patvirtinta. Antras balsavimas e, agentūros biudžete. Tie žodžiai, kas už, prieš. Reikia elektroniniu būdu balsuoti ir pasitikrinti. Balsuokite, balsuokite. Tas, kas miega dar neatsibūdo, jau Baigiame. 12 e, už, 1 prieš, 1 sulaikė, atmesta. Ar reikia dar balsuoti dėl trečios dalies? Trečia dalis pranešėjos pasiūlymas išbraukti and accounting tuos žodžius. Kas už? Prieš? Prieš? 2 susilaikę, priimta. 1 susilaikė. Dabar tie du pakeitimai. Kitas šeštasis pranešėjas, kas už, prieš, vienas susilaikė, priimta. Dėl teisėkros rezoliucijos pasiūlymo trys pranešėjos pakeitimai. Galime balsuoti dėl visų. O dar ketvirtasis pakeitimas atsiprašo pirmininkas, pranešėjas, kas už, prieš, trys, susilaikė, priimta. Dėl teisėkros rezoliucijos trys pranešėjos e, pasiūlymai, vienas, du, trys, kas už, prieš, vienas, patvirtinta. Ar dabar galima balsuoti dėl visų kitų Holmairų pranešimų? Taip? Pranešėjai už. Matote ir žodinį. E, pra, e, pakeitimą aš nesupratau, bet jūs suprasite. 7, 8, 9, 10. Kas už? Prieš? 3. Susilaikė. Priimtas vienas susilaikė. Galutinis balsavimas, elektroninis E, e, reikėtų Salvadorai plaktukų per tą aparatą, tada suveiks. Dar tas vienas neatsibūdo. 27 balsą, 23 už, 2 e, prieš 2 susilaikė, patvirtina, sveikiname pranešėją Jutą Haug. Toliau pervedimai. Ar kas nors galėtų pakeisti pranešėją e, Giovanni Laviją. E, pasirodo, viskas ryte buvo paaiškinta, puiku. Kai ne aš pirmininkauju, tai viskas labai greit išsisprendžia. Pakaks balsuoti, ar ne? Visi sutinka, gerai. Šešioliktas, kas už, prieš, vienas, du, trys, susilaikė, vienas, priimta, septynioliktas, už, du, kas prieš, du, susilaikė patikrintas. 18. Už, prieš, e, susilaikė priimta. 19 už, prieš, 2 susilaikė, priimta. 21 už, prieš, niekas, vienas susilaikė, patvirtinta. Kitos sekcijos, Derek Vogan, 21 taip pat paliko savo testamentą, viską paaiškino. Kas už? Tuomet prieš de, prieš Dereko testamentą niekas, kas sulaikė, niekas e, vienbalsiai patvirtinta pastatų politika. Viską sprendėme, viskas jau dėl visko balsavome. Tai nereiškia, kad jau mes ir būsime baigę darbą. Mums dar liko nemažai klausimų e, išnagrinėti, bet tą padarysime greitai. Aš, aštuntas punktas dėl daugiametės finansavimo programos ir nuosavų išteklių. Mes jau koordinatorių posėdė gana plačiai apie tai kalbėjome ir vakar su koordinatoriais ir kontaktinė grupė e, sutinkame. Žanlukas yra pranešėjas, jo nėra, aš galiu pasakyti trumpai jums štai ką mes e, nutarėme balsuoti dėl rezoliucijos plenarinėje sesijoje ir e, užsitikrinome absoliučią daugumą. Tai patvirtino susitarimą, e, kuriam pritarė aš, pirmininkas Šulcas ir aš parlamento vardu E, pagal 304 e, sutarties straipsnį e, dėl biudžeto dėrybų bus toliau viskas patikslinta, tačiau rezoliucijoje yra pasiūsta keletas politinių signalų ir mes patikslinome, kad galutinis balsavimas, kuris yra vienintelis teisiškai galiojantis e, dėl viso susitarimo bus ir dėl e, reglamento, dėl daugiametės finansinės programos ir dėl tarp institucinio susitarimo. Šis balsavimas e, vyks vėliau po atostogų, kol kas dar data nėra nustatyta, tačiau tuo metu, kai parlamentas bus tikras, kad antroji išmokos dalis e, taisomojo biudžeto dėl 2013 metų mokėjimo, tai yra 3,9 e, e, milijardai eurų, bus tikrai skirta ir kai parlamentas bus tikrai tikras, kad gerai klostosi dėrybos dėl teisėkuros teksto, tada vyks balsavimas galutinis. E, praeitą savaitę Lietuvos pirmininkiančios atstovas atvyko į pirmininkų suigą ir kalbėjo apie 70 projektų dar, kurie turi Lietuvai pirmininkant būti patvirtinti dėl e, įvairių politikos priemonių teisinės e, bazės, tų projektų, kurie finansuojami iš sąjungos biudžeto. Taip pat koordinatoriai per posėdį E, išreiškė vieningą nuomonę dėl to, kad procedūros pabaigoje, kai jau bus tvirtinama daugiametė finansinė programa ir e, tada, kai jau tai vyks po to, e, tai jeigu bus patvirtinta tai, dėl ko buvo priimta rezoliucija, tada būtų uh, pageidautina, kad e, mūsų komitetas su konstitucinių reikalų komitetu e, apibendrintų politinės diskusijas šių darybų. kad būtų vertinti rezultatai dėrybų ir parlamentas e, gali tarti savo žodį, e, turėjo e, tarti savo žodį dėl kitos daugiametės finansavimo programos, bet tai, kaip vyko, viskas buvo labai nemalonu, labai mus nuvylė, e, nebuvo laikomasi sutarties dvasios. Nuostatos buvo išlaikytos, bet dvasia ne. Ir atrodo, kad tai, kaip viskas vyko, uh, baigėsi tuo, kad parlamento biudžetinės galios buvo labai sumažintos, įskaitant e, jo balsą tvirtinant metinį biudžetą, nes e, ir apie tai kalbėjo Dominik Jerikė, nustatytos gana žemos viršutinės rybos. Ir mes turime galvoti apie septynių ateinančių metų biudžetus. Gana turėsime mažai darybinės laisvės dėl tų kitų metų biudžetų. Ir Taip pat e, sumažėjo bendro sprendimo galios ir parlamentas mūsų kolegos iš kitų komitetų. Mm, tai pastebėjo, bet mes kol kas negalime e, visko apibendrinti, kadangi darybos tęsiasi. Tačiau buvo labai nemažai svarbių e, tekstų dėl žemės ūkio politikos, sanglaudos politikos, transporto politikos, e, horizonto 2020, Erasmus ir kitų e, klausimų. Mes žinome, kad iš tikrųjų Airija pirmininkavus ir dabar Lietuva, e, kuri dėrėjosi ir derasi su parlamento delegacija, mano, kad tai, kas buvo pasakyta E, vadovų tarybos išvadose vasario antrą, tai yra vis įtvirtinta ir nebėra jokios veikimo laisvės. Ir viskas e, bus taip, tai reiškia, kad to, visos galios e, pereina tarybai. Tai yra viena iš institucijų, kurios egzistavimą pripažįsta Lisabonos sutartis, bet kuriai Lisabonos sutartis draudžia e, imtis teisėkros vaidmens tai yra didžiulė politinė ir institucinė problema. Mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kad parlamentas savo neseną rezoliuciją pritarė rezultatams, bent jau dėl daugiametės finansinės programos, pasižiūrėsime, kaip vyks e, viskas teisėkuros pusėje, bet mes, rezoliucija teisėkuros, bet mes e, koordinatoriai kalbėjom apie tai, kad negalime kol kas apibendrinti tos situacijos, padaryti išvadų ir kad mes moralinę ir politinę prievalę turime. Pasakyti tai, tai išreikšti garsiai ir pateikti oficialias rekomendacijas kitos kadencijos parlamentui tam, kad į tai būtų atsižvelgta, kai bus uh, atliekama peržiūra, ji yra numatyta susitarime dėl daugiametės finansinės programos, prasidės ta peržiūra 16, baigsis 17 metais. E, ir tai vyks atitinkama forma. Pirmiausiai mes parengsime pranešimą e, Konstitucinių reikalų komitetas yra atsakingas dėl tarp institucinio sustarimo. ir e, mūsų būtent komitetas, kuris užsima instituciniais reikalais, bus atsakingas už tokio pranešimo rengimą. Toliau mes pateiksime savo nuomonę e, konstitucinių reikalų komitetui ir taip pat galėsime pateikti pakeitimus, e, žinant, kad bet kokiu atveju pranešimas AFKO bus gana trumpas, išdėstos tik tai sąlygos ir bus vienas straipsnis. Uh, E, bet mes negalime taisyti konstatuojamųjų dalių. Ir e, mes galime tik tai pateikti nuomonę savo ir pakeitimus konstitucinių reikalų komitetui. Paskui mes su koordinatoriais nutarėme parengti savo iniciatyvą pranešimą kuri, kuriam bus parinktas kolega. Ir taip pat bendraudami su AFKO komitetu pasižiūrėsime, kaip mes dirbsime pagal 50 straipsnį reglamento ir panašiai. Ir tikslas yra iškart po galutinio balsavimo, kad mes e, neįsikištume, niekaip nenulemtume galutinio balsavimo, tada Panešėjas pradės renkti pranešimą savo iniciatyvą dėl pamokų šios procedūros ir taip pat bus pateikti būdai, kaip atsižvelgta į pateikti parlamento pageidavimus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta ateityje, kai bus atlik, atliekama peržiūra. Ir tas pranešimas turėtų būti patvirtintas plenarnėje sesijoje iki mūsų kadencijos pabaigos. Tokiu būdu, mano nuomonė, kitų metų pradžioje tai turėtų įvykti, mm, galvojant apie kitų rinkimų datą, tai bus pavasarėje kitų metų. Ir mes turėsime būtent galvoti apie tai, apie tokį tvarkaraštį. Tokia yra koordinatorių nuomonė. Ar jūs dar norėtumėte ką nors pastebėti ar pateikti klausimų pranešėjai? Atrodo, taip nėra. Gerai, tai dėkoju Jums, tuomet padarysime štai ką. 17 E, punktas, Katrin e, Trautman pranešimas. Mums labai malonu ją matyti. Tai yra klausimas dėl e, Europos semestro. Pone Pringė, labai trumpai, nes puikiai žinote šio pranešimo turinį. Jis nėra labai nutolęs nuo ankstesnio pranešimo, kurį pristačiau mūsų komitete. Yra keletas aspektų naujų, nes tas ankstesnis variantas buvo rašytas tuo met, kai dar tik buvo kuriama mūsų komiteto strategija dėl biudžeto, dėl įvairių biudžeto skaičių ir panašiai, ir kitų įvairių aspektų, kurie šiek tiek dabar įgijo kitų bruožų. Na ir aš turėjau pati teikti pakeitimus, pat pakoreguoti tekstą atitinkamai dėl, dėl turinio norėčiau pabrėžti vieną dalyką, nežinau, kad mūsų uh, komiteto dauguma ir jūs, ponė pirmininkė, jūs apie tai ir kalbėjote, būtent dėl ES biudžeto ir valstybių narių finansinio dalyvavimo jame ir pastangų didinimo ir noro, kad į tai būtų atsižvelgta vertinant augimą ir vykdant Europos semestro procesą, kuris, dėl kurio dar nėra galtinai sutarta valstybių ir vyriausybių vadovų. Taigi dėl turinio čia nėra jokių ginčytinų dalykų, gal tik septintas punktas, e, kur mes primiktinai reikalaujame, kad būtų numatyti nuosaviai ištekliai. Ir mes dažnai ir dabartinėse diskusijose apie tai kalbame, būtent kokį poveikį turės tas frontloadingas ir backloadingas finansinėms perspektyvoms. Taigi, ponė pirmininkė, trumpas toks būtų mano pristatymas, apžvelgiant mano pranešimą. Dėkoju. Norėčiau Jums pasakyti, kad vakar buvau pakviestas į Prancūzijos nacionalinę asamblėją dalyvauti Europos reikalų komiteto posėdėje nacionalinėje asamblėjoje, kur bus ir Europos reikalų, Europos reikalų komiteto iš Lietuvos parlamento delegacijos atstovai. Ir buvo sutarta data su parlamento su parlamento atitinkamomis institucijomis dėl pirmos tarp parlamentinės asamblėjos pagal 13 straipsnį. Taigi labai svarbu, kad vyktų tas darbas ir ekonomikos reikalų komitetas yra pirmasis sąraše, bet ir biudžeto komitetas taip pat yra numatęs uh, tokius susitikimus, tokius posėdžius. Katerina, ponė pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pridurti vieną pastabą žodžiu, apie tai pranešime nekalbu. Mes bendrų tokių susitikimų turėjome su atitinkamų komitetų ir būtų gerai, kad dar prieš tarp parlamentinę konferenciją mes galėtumėme galiausiai sus... viską sustiguoti kad būtų galima suformuoti kažkokią tai poziciją, kalbant apie mūsų parlamento institucinį vaidmenį ir taip toliau, kad būtų galima pristatyti tą poziciją, nes panašu, kad ir daugelis kitų valstybių narių seks to pavyzdžių, taigi labai svarbu, kad konferencijoje būtų kalbama apie politinius aspektus, Na ir pati konferencija politinė prasme bus svarbi, rezultatų prasme bus svarbi, nes mes e, turime savo parlamente, ekonomikos reikalų komitetui būtent tai akcentuoti. Oui, merci, euh, ma chère collègue. Alors, euh... Koja. Norėčiau priminti, kad dėl Katarinos Trautman pranešimo pakeitimų patikimo terminas yra rūpiučio 30. Rugsėjo 18 dieną balsuosime biudžeto komitete, ekonomikos reikalų komitete rugsėjo 30, plenarinėme posėdėje antroje spalio sesijoje bus balsuojama. Taigi taip pat perduosiu Trautman e, rekomendacijas, kad ekonomikos reikalų komitetas irgi įsitraukta bendrą darbą dėl konferencijos organizavimo biudžeto komiteto delegacija vyks į Vašingtoną ir taip pat ekonomikos reikalų komiteto delegacija bus siunčiama į Vašingtoną. Tačiau ekonomikos reikalų komitetas e, teigia, kad tenais Vašingtonė su mumis susitikti jie nenori, jie ten važiuoja, kad susitiktų su amerikiečiais. Taigi susitikti su ekonomikos reikalų komiteto kolegomis ten neturėsime galimybės. Kągi baigėme šį darbo tvarkės punktą. Dabar kitas klausimas, kuris yra labai artimas Salvadorui, tai yra 15 klausimas. Europos e, globalizacijos padarinių, pristaikomo prie globalizacijos padarinių fondas Lombardijos Eginė Salvataras. Ačiū pirmininkė, bus e, kalbėsiu labai trumpai, nes e, argumentai yra tokie patys. Kalbame apie E, veiksmus Lombardijoje. E, tai yra susijęs su ekonominė krize, jos padariniais ir konkurencija, globalizacija. Dėl to e, Lombardija 519 darbuotojų atleisti. 480 darbuotojų siekia gauti paramą iš globalizacijos fondo. Lombardija yra e, viena iš turtingiausių teritorijų Italijoje, labiausiai industrializuota ir ten yra daug išplėtota pažangių technologijų įmonių. Taigi, e, dėl to atsiranda tokių klausimų ir galima sakyti, kad biudžeto komitetas turėtų pasakyti, jog mes paprasčiausiai prieštaraujame tam, kad nuostata atitinkama būtų pritaikyta šiuo konkrečiu atveju, kaip kad siūlė komisija. Vasario 8 taryba nutarė gana žymiai sumažinti asignavimus įsipareigojimams e, šiam fondui per e, ateinantį laikotarpį ir tokie atvejai kaip Lombardijoje rodo, kad yra e, darbuotojų ES, kurie dėl ekonominės krizės, dėl, dėl globalizacijos atsiduria tokioje padėtyje, netenka darbo, tačiau šis konkretus atvejs netenkina e, sąlygų ir e, tai yra tipinis atvejs. Tai mes turime pasakyti savo neigiamą nuomonę. Nedidelė pastaba. Per paskutinį trišalį susitikimą buvo e, gerai, kad susitur, susitarta įtraukti vėl e, globalizacijos padarinių e, fondą ir bus pateik, pateiktas pakeitimas ir paskui bus balsuojama. Dėkoju. Nėra kitų pastabų šio klausimu. Dėl tvarkaraščio E, rūpiučio 20 pakeiti, iki tos datos galite pakeiti, pakeiti, pateikti pakeitimus, paskui bus balsuojama spalio 1 ar 2 plenarinė sesija dėl šio klausimo. 14 punktas Dominik Rikė. E, taip pat jis kalbės apie šį fondą Tomazo automobilį, taip pat Italijos atvejais. Ačiū pirmininkė periname e, nuo, iš e, Lobardijos į Toskanę, Italijos e, vakarus. Aš e, e, ne visiškai pritariu tam, ką pasakė ką tik kalbėjęs kolega, mes matome, kad automobilių pramonė dėl globalizacijos išgyvena labai rimtas krizės ir yra e, kreipiamas Europos institucijas dėl e, pagalbos, e, pagalbos Tomaso. O Tomas automobilį tikriausiai tie, kas domisi automobiliais, žino tą įmonę. Įmonė buvo restruktūrizuota, buvo įjungta kita bendrovė nuo 150 iki 1000 darbuotojų padidėjo skaičius ir e, buvo bandoma gaminti naujus automobilius, tačiau jie nebuvo populiarūs. E, ir e, ypač kai prasidėjo krizė 8-90 metais, žinome, kas įvyko, dabar Žinome, kad 2012 e, metų balandį e, paskelbta apie e, bankrotą, apie likvidavimą. Ir tai susiję su darbuotojais iš vis dviejose įmonėse 1300 tų darbuotojų yra Salvadoras kalbėjo apie ankstesnį pasiūlymą. E, mes turime galvoti apie e, operacinę veiklos procedūrą. Ir prašoma mūsų komiteto patvirtinti, duoti sutikimą 50 procentų apmokėti 2 e, milijonai 574 tūkstančiai ta suma yra, e, tai yra 50 procentų sąnaudų ir aš pateiksiu e, pasiūlymą e, suteikti teigiamą išvadą. Prašom. Tomazo tai yra labai prestižiškas pavadinimas. Aš kiek prisimenu, uh, uh, su e, Nelson važiavo sunus tos e, bendrovės savininko ir jisai žuvo. E, žuvo ralyje Monte Karle. Mes Kalbame apie interesus, apie svarbius dalykus, kurių nepastebėjo vadovų taryba, bet mes juos pastebime. Jeigu niekas nenori nieko pasakyti, tai pasakysiu, kad 29 rūpiučio yra terminas pakeitimams. Mes balsuosime mūsų komitete ir MPL 18 rugsėjo ir galbūt spalį plenarnė sesija balsuos. Toliau. 18 punktas. E, finansinis valdymas E, susijęs su bendrovėmis, e, patiriančiamis šimtus e, sunkumus eidą. Ačiū pirmininkė, galiu paaiškinti nuomonės tikslą labai trumpai. Tai yra mūsų komiteto nuomonė ir man atrodo, mes turime ir galvoti apie sanglaudos fondą, apie pinigus Ir turime galvoti, kodėl egzistuoja tas fondas ir kodėl gyvendinama sanglaudos politika. Ir aš siūlau priemonės, kaip pasinaudoti tuo fondu, nes e, sanglaudos fondas yra e, sukurtas e, solidarumų išreikšti Europos Sąjungoje, kad regionai galėtų E, vystytis ir dabar mes išgyvename krizę, gal, turėtume turėti galimybę pasinaudoti tomis lėšomis, nes regionai, pavyzdžiui, neturi kai kurie e, lėšų ir nacionaliniuose biudžetuose nėra pinigų. Taigi aš manau, kad tiek ES, tiek ES parlamentas turime padėti koreguodami tam tikras e, normas, reikalavimus, kad būtų galima pasinaudoti sanglaudos fondų. Ir aš siūlau dvi veikimo linijas. Uh, Viena vertus siūlau išplėsti mm, e, taisyklę N plus 3. E, taryba numatė 14-20 metams taikyti šį principą. N plus 3 taisyklė e, Rumunijai ir Slovakijai jau yra taikoma, dėje ne tik tose dviejose valstybėse yra problemos panaudojant sanglaudos fondo lėšas ir tai nėra vienos valstijos, kurios rizikuoja e, nepanaudoti lėšų. Dėl to siūlau visoms valstybėms narėms e, trilgiems metams, galvojant apie tai, kas bus 14-20 metais, kad joms būtų pritaikyta taisyklė N plus 3. Ir kita bendroji kryptis tai yra kofinansavimo norma valstybių narių. Dėl krizės daug regionų negali, nesugeba sukaupti reikalingų pinigų ir valstybės, kur, pavyzdžiui, dabar taikoma ES priežiūrė, kur taikoma prisitaikymo problema, jos. E, E, joms buvo pakeistas kofinansavimo procentas ir jos galėjo pasinaudoti lėšomis. Ir tai aš manau, kad tą e, priemonę galėtume išplėsti, nes e, noriu pasakyti, kad ne tik tai tos valstybės dėje turi problemų ir siūlau tą priemonę išplėsti kad būtų galima taikyti palengvinimą valstybėms, kurios patiria, turi didžiulį biudžeto deficitą. Ir tai yra gana konkretus kriterijus. Būtent tokius du kriterijus aš siūlau savo nuomonėje ir dabar laukiu kolegų pasisakymų. Taip pat tikiuosi, kad kai balsuosime, rezultatas bus pozityvus, nes tai gali padėti daugeliu valstybių narių. Merci, Eider. Eskėdė. Ačiū, Eider. Ar būtų pastabų, klausimų pranešėjai? Panašu, kad ne. Tuomet norėčiau priminti, kad Dėl EIDAR pranešimo pakeitimų patikimo terminas yra rūpčio 29.12 valanda. Biudžeto komitete 18 rugsėjo balsuosime. Regionės plėtros komitetas galėtų balsuoti tuomet 23 dieną. Ir galiausiai plenarinėme posėdės spalio mėnesį galėtumėme balsuoti dėl pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas, šešioliktasis. Būtent mūsų komitetas, AFKO komitetui, turi pateikti savo nuomonę dėl ES institucijų būstinių vietos. Alvaro turėjo renkti šią nuomonę, tačiau jis e, vis dar neatsigavęs po baisios eismo nelaimės. Mes gavome gerų žinių apie jo sveikatos būklę, bet kol kas jis dar negali dirbti parlamente. Ir mane informavo, kad Janas Mulderis sugrįž lygtais be, pešiomis ar dviračiu, ar Tomazo automobiliu. Taigi, čia yra nuomonės projektas dėl bū, bū, būstinių ir biudžeto komitetas turi pateikti nuomonę apie tai, ar parlamentas turėtų turėti kelias būstinės ar vieną. Čia įdomus toks klausimas. Na ir dabar laukime visi su nekantrumu, nes tuoj atvyks Janas. Ko laukiame Jano pristatymo, norėčiau pasakyti, kad pakeitimų patikimo terminas yra labai ne, neilgas. Būtent 16 Liepos diena, tai jeigu, jeigu norite siūlyti daugiau buveinių Europos parlamentui, tai tad turite padaryti iki Liepos 16 dienos. Biudžeto komitete balsuosime 5 dieną ir tada AFKO komitetas 17 dieną balsuos. Joran, aš tikiuosi, kad Janas Mulderis sugrįž, bet kol mes jo laukiame, norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad Aleksandras sugebėjo parengti tą pranešimą. Tai reiškia, kad matyt greitai jisai sugrįž pats į parlamentą ir mūsų komitetą. Taip pat labai džiaugiuosi, šio pranešimo tendencija, nes einama yra teisinga linkme, tačiau terminas nuomonio, nuomoniai pateis, pakeisti yra labai trumpas. Ir aš tikiuosi, kad, taip dažnai būna su nuomonėmis, tikiuosi, kad sugebėsime pateikti pakeitimų ir daugiau galbūt dėmesio skirti biudžetiniams aspektams, nes mes manome, kad reikia labiau įsigilinti į realius kaštus ir paaiškinti parlamento valdybai apie tai, kad būtų pateikti patys naujausi patikimi duomenys apie kaštus, dviejų būstinių kaštus, dviejų buveinių kaštus. Taigi aš tikiuosi, kad galiausiai bus pritarta tam siūlymui. Dėkuoju. Aš manau, kad biudžeto komitetas turi pateikti, patikslinti skaičius ir pateikti, kuo galima tikslesnius vertinimus, konkrečiai kalbant apie tai, kiek dabartinė sistema kainuoja ir jeigu galiausiai pasirink, būtų pasirinkta viena buveinė, kiek tai sumažintų sąnaudų. Nes šiuo klausimu labai daug įvairių vertinimų esame. Girdėję ir dabar didžioji žvaigždė, Janas įžengė į salę ir dabar pabandysime išklausyti pranešėjo Taigi, Janai, gal galėtum pristatyti Aleksandro Alvaro nuomonę dėl biudžet, dėl tai, kokiu padarinių biudžetui turi par, Europos parlamento bu, buveinių skaičius. Ir galbūt dar turi kokiu tai naujų žinių apie Aleksandrą, mes visi domimės jo sveikata. Ačiū, galiu pasakyti, kad tikiuosi, kad jis sugrįš rugsėjo mėnesį. Puiku. Labai puiku. Dabar dėl jūsų paminėtos problemos, dėl parlamento būstinės vietos. Niderlandų politikai mano, kad Europos parlamentas turėtų turėti vieną būstinę. Aš visiškai palaikau tokią nuomonę, jos jau daugelį metų laikosi ir Alvaro. Ir būtent tai yra pagrindinė šios nuomonės mintis. Bus pateikta daug papildomų pakeitimų šiai nuomoniai ir Alvaro patikslins visą savo poziciją. Bet e, iš esmės rekomendacija yra štai tokia, būtų geriau ES turėti tik vieną Europos parlamento buveinę arba būstinę. Jau vėlyvą popietę, tai net nežinau, ar galėčiau viską pasakyti dar paprasčiau. Taigi, turime pasakyti, kad biudžeto komiteto vaidmuo šiuo atveju yra patikslinti skaičius. Nes politinį sprendimą turi priimti AFKO komitetas, ne mes. Mūsų ta pridėtinė vertė, kurią turime čia pasiūlyti, yra patikslinti skaičius, sutikslinti skaičius, nes tikrai yra labai daug įvairių nerealių kartais paskaičiavimų ir vertinimų ir kai biudžeto komitetas pateiks savo nuomonę, tuomet prasidės diskusijos remiantis jau tik tai mūsų pateiktais skaičiais. Tai mūsų vaidmo yra toks šiuo delikačiu klausimu. Būtent e, pateikti skaičius ir tada dėl politinės diskusijos jau įvyks AFKO komitete. Aider. Ačiū. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Būtent e, mano mintis taip pat žengia šią linkme. Skirtingi tyrimai pateikė skirtingus skaičius konkrečius, kartais labai prieštaraujančius, nes e, kai kurie tie tyrimai yra labai e, subjektyvūs. Ir tai klausimas yra toks asmeniškas ir kiekvienas deputatas tikriausiai turi savo nuomonę mes turime labai griežtai elgti su skaičiais, pateikti kaip galima tiksliaisnius skaičius ir žydami biudžetą, tada galime apsispręsti. Taip pat turėčiau vieną klausimą. Kalbame apie vieną e, būstinę. Kalbame ne apie kitas institucijas, bet apie Ora, Europos parlamentą. Ir kaip dėl Luksemburgo, nes mes. E, e, kalbame apie tai, kad atsisakysime Strasburgo ir sutelksime viską veiklą Briuselį, bet kaip dėl Luksemburgo, e, nes jisai yra trečia darbo vieta ir kaip jeigu uh, bus apsispręsta dėl vienos vietos darbo, tai reikės nepamiršti ir Luksemburgo ir įtraukti visus paskaičiavimus e, Luksemburgą. Reikia pagalvoti, kiek kainuotų visus biurus perkelti iš Luksemburgo į Briuselį, jeigu bus apsispręsta dėl vienos buveinės. Ir taip pat dar yra kitas klausimas, kuris susijęs su galutinė pozicija ir galiausia dėl klausimo, ar parlamentas vėl balsuos dėl to dalyko, jeigu, pavyzdžiui, dirbsime Briuselėje ir jeigu taryba sutiks pakeisti sutartį, tai bet kokiu atveju reikia prisiminti, kad Strasbūre e, parlamentas veikia dėl to, kad tai yra simbolis susitaikymo. Ir Todėl negalima paprasčiausiai užrakinti durų ir atvykti čia. Reikia ieškoti, kaip panaudoti, e, kaip e, panaikinti tą deficitą, kuris tikrai būtų visiškai neprasmingas Jeigu bus apsispręsta galiausiai persikelti į Briuselį, tada reikia suvokti, kad dėl visko reikės susitarti ir taip pat reikia labai protingai pagalvoti, ką mes e, ten veiksime. Paprasčiausiai negalime užrakinti durų ir išmesti rakto. Katrin, ačiū pirmininkė. E, nenorėčiau dabar pradėti kažkokių giluminių diskusijų. Aš kaip kolegos E, sutinku su to, kas pasakyta savo delegacijas ir Vigijom. E, perteikiau pakeitimą, sakiau, kad reikia mums objektyvių skaičių. Dėl skaičių porą pastebėjimų. Pirmasis pastebėjimas. Mes turime turėti skaičius, kurie tikrai būtų tikslus kadangi aš iš savo patirties žinau, jog diskusijos e, trunka daugybę metų ir galima skaičiavimus atlikti skirtingais būdais. Mums reikia e, tikslių skaičių, reikia paskaičiuoti, kiek kainuoja išlaikyti pastatus, kaip, e, kiek sumokėta už įsigijimą pastatų, tai yra susijęs su tam tikrais laikotarpiais, trumpalaikiu laikotarpiu. laikotarpiu kuris taip pat yra reikšmingas. Taip pat jau kalbame apie finansinę finansavimo programą. Dėl pastatų dar reikia nepamiršti, kiek kainuoja kvadratinis metras, nes taip yra skaičiuojama amortizacijos, išlaikymo sąnaudos, tai būtų galima paskaičiuoti, pavyzdžiui, atlikti kažkokius tam tikrus ekologinius paskaičiavimus. Ir taip pat kiltų man klausimas, ar mūsų komitetui e, būtų įdomu sužinoti, kokie būtų pastatų laikini kaštai, tarpiniai kažkokie kaštai, pavyzdžiui, išlaikymo kaštai. Mes turime žinoti viską, kokioje esame perspektyvoje, kiek kainuoja, kiek e, kainuoja pastatai visapusiškai. Ir tokiu būdu e, galima e, kalbėti apie kitus laikus. Aš pirminkė norėjau tokį nedidelį pastebėjimą pasakyti. Dar priminsiu, kad sutartyje e, nustatyta, jog Europos parlamento buveinė yra Strasbūre ir kad yra trys darbo vietos. Reikėtų Mm, grįžti prie to, dėl ko balsavo prieš keletą metų parlamentas. 11 metais balandį pasiekėme kompromisą, kuriam pritarė dauguma. E, kalbama ten ne apie būstinę, buveinę, bet apie darbo vietas. Bet jeigu keliame buveinės klausimą, tai jau yra problema su e, AFKO pranešimu, nes buveinė jau yra nustatyta, tai yra Strasbūras. Norėjau tik tai patikslinti šios dalykus. Dėkoju. E, AFKO e, pranešimo pavadinime angliškai pasakyta e, Europos Sąjungos institucijų buveinių buvimo vietą, kadangi buveinių yra daugiau, ne viena. Ir kai kalbame apie parlamentą, teisiškai yra viena buveinė ir trys darbo vietos. Katrina atkreipė dėmesį labai svarbų dalyką. Komisijos komiteto biudžeto vaidmuo yra patikslinti skaičius ir, kaip sakė Eider, galvodami apie darbo vietas, e, nepamirškime Luksemburgo administracijos. Nes neturime. Nėra narių, bet e, Asiliulin gal galėtų mums ką nors <laughs> padėti, praturtinti kontekstą ir diskusijų šio klausimu mm, pobūdį, kaip ir daugeliu kitų klausimų. Tai yra labai svarbus pranešimas bet taip pat delikatus, nes mes turime, bet mes turime e, suprasti, koks yra mūsų komiteto vaidmuo, tai yra pateikti objektyvius vertinimus, o paskui bus e, priimti politiniai sprendimai, bet e, aiškių pagrindų. Janai, ponia pranešėjau, prašom. Ačiū. Aš pritariu daugeliui pastabų, kurias išgirdome iš įvairių pusių. Aš manau, kad reikia atsižvelgti ir į Luksemburgą. Bet paprastai visuomenė tai e, dažnai pamiršta, kažkaip visuomenė labiau mato tą keliaujantį cirką tarp Briuselio ir Strasbūro. Taigi Luksemburgas nėra toks kontroversiškas kaip Strasbūras, visiškai pritariu poniai Trautman. Uh, Dėl realių kaštų juos reikia tikrai žinoti. Tai yra pagrindinis argumentas. Aš norėčiau pasakyti štai ką. E, jūs naudojatės, kai kažkas tai sakė, kad jūs naudojatės tik tai statistiniais duomenimis, kurie jums patinka. Kad ir kokie būtų tie realūs kaštai, keliaujantis cirkas tikrai nepadeda sutaupyti lėšų. Tai yra tikras argumentas ir manau, kad net neverta čia skaičiuoti. Dabar dėl kompensacijos Prancūzijai. Aš manau, kad e, Prancūzijai turėtų atitekti gera kompensacija. Tai yra mano asmeninė mintis, jos nebus e, nuomonė. Galbūt Prancūzijoje būtų galima e, kelias vadovų tarybas organizuoti ne Bruselėje, o Strasbūrė ir kas tris mėnesius pasaulio ir spaudos dėmesio centre atsirastų tas gražusis miestas ir ko gero tai dar būtų geresnė išeitis negu kad parlamento sustikimai. Tai yra mano asmeninė nuodė, e, atsiprašau, nuomonė, aš ketinu pateikti atitinkamą pasiūlymą. Ačiū. Šerami. Euh, bičiuliai, laukiame su nekantrumu tos nuomonės, nes ten galėsime daug įvairių dalykų palyginti. Pakeitimų, pakeitimų patikimo terminas yra numatytas 16 Liepos dieną. Iki 12 valandos balsuosime komitete 5 dieną rūpjų, rugsėjo o AFKO komitetas 27 dieną balsuos. Tiek. Šiandieną baigėme posėdį. Aš norėjau prieimimą šiokį tokį surenkti, padėkoti visiems pranešėjams, kurie rengė pranešimus dėl daugiametės finansinės programos, personalo nariams. Norėjau padėkoti visiems, kurie dirbo daug šiose sudėtingose dėrybose gan sudėtingose dėrybose, bet buvo su, sunku labai suderinti visų darbo tvarkės. Taigi džiaugu, dėkoju tiems, kurie yra dabar čia ir galbūt, kai grįšime po atostogų, tuomet visi kartu galėsime atšvesti tas bendras pastangas, kurių ėmėmės ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to darbo kuris yra ypatingai didžiulis ir puikus. Taigi gerų atostogų visiems. Mes susimatysime Vašingtonė gan greitai. Ten pamatysime ir kolegas iš ekonomikos reikalų komiteto. Ir susitikinęs, kad mes kartu praleisime visai įdomią savaitę ir naudingą ir malonę savaitę. Vašingtonė, Vašingtonė taigi gerų atostogų visiems. Alors on signe.